nekritikuoti tačiau padėti ukrainai integruotis į mūsų šeimą. Ačiū kolegijai Blinkevičiūtei. Toliau kolegė Ovier. Tänan, härra president, lugupeetud volinik, head